vizitas, kaip Europos parlamento pirmininko vizitas būtų aplankyti Julio Timošenką kalėjime. Ačiū. Dabar bus Danijos pirmininkavimo programos pristatymas. Ir dabar noriu pasveikinti mūsų buvusią kolegę, ponę premjerę Šmit. Iš karto noriu suteikti Jums žodį. Prašom pristatyti Danijos pirmininkavimo programą, taigi prašom, ponė Toring Schmidt. Žodis Jums. Mr. President of the European Parliament.